dėl sustarimo pirmojų skaitimų. Trys mėnesiai yra skirti parlamentui ir tie trys mėnesiai prasidės, bus skaičiuojami nuo rytojaus, rugsėjo 19 dienos. Šito tos plenarnės sesijos protokolas bus pateiktas patvirtinti kitus plenarnės sesijos pradžioje. Taigi ši parlamento sesija skelbiama baigta.